Okay, welcome to committee, everybody. Um, Sveiki susirinkę komiteto posėdį. Norėčiau ypač pasveikinti nacionalinių parlamentų atstovus, kurie yra pasirengę pasikeisti su mumis nuomonėmis dėl 2012 prioritetų. Tai yra Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras, e, rengiamas pranešimas savo iniciatyva. Ši diskusija yra sudėdamoji įprastinės mūsų komiteto darbo tvarkės dalis. Ir e, taip siekiame paprasčiausiai skatinti bendarbiavimą tarp Europos ir nacionalinių parlamentų Europos semestro kontekste. Labai svarbu dabar rengti diskusijas dėl 2012 metų Europos semestro ciklo, nes prieš vasaros atostogas priimti sprendimai dabar turi būti perkelti į nacionalinių biudžetų projektus, kurie svarstami nacionaliniuose parlamentuose. Taip pat atsižvelgiant į finansų krizę ir jos poveikį Europos ekonomikai, nusavio parlamentų tvirtinami biudžeto projektai gali taip pat turėti įtakos ekonomikos padėčiai. Prašymas savo iniciatyvą dėl 2012 metų ciklo šiuo metu yra svarstomas Europos parlamente, pranešėjas yra Žampol Gozės. Šių diskusijų tikslas yra prieš formalų šio pranešimo tvirtinimą Europos parlamente spalio mėnesį ir rengintis atitinkamam įvertinimui, diskusijoms su komisija dėl 2012 metų ciklo bei biudžeto prioriteto nustatymui 2013 metams svarbu apsvarstyti šį pranešimą aptarti su nacionaliniu parlamento atstovais dėl vertimo režimo. Į 22 kalbas yra verčiama. Nacionalinių parlamento atstovai turi tam tikras kalbėjimo korteles. Ir jeigu e, norėtumėte pasisakyti, tai užpildykite atitinkamą kortelę, kuriems yra išdalinta atitinkamą formą, įteikite ją salės darbuotojams ir tokiu būdu aš galėsiu suteikti jums žodį. Pirmajam suteiksiu dabar galimybę pristatyti savo pranešimą Žanai Poliui Gozės. E, prašau, jums 10 minučių skirima. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mano pranešimas yra Europos semestro tema. Priminsiu, kad šio semestro įgyvendinimas yra susijęs su konstatavimu, kad eurozonos valstybės yra tokioje padėtyje, kurioje ekonominis politikos koordinavimas yra dar nepakankamas ir remiantis tokia hipoteze buvo e, nuspręsta imtis priemonių sprendžiant valstybės skolos problemas. Europos semestro tikslas yra išvengti domino efekto kitoms valstybėms ir siekiant išspręsti e, prieštaravimus biudžeto srityje bei kitose sektoriuose, bei užtikrinti diskusiją tarp valstybių narių Europos lygmenių ir tuo e, pačiu e, koordinuoti ekonominės politikas ir užtikrinti tokį koordinavimą tarp e, visų valstybių narių, kad esant reikalui būtų galima pakoreguoti kai kuriuos aspektus. Kadangi tai yra semestras ir šį mėnesiai, tai nereiškia pažodžiui, kad tai trunka tik šešis mėnesius. Tai yra pir, pirmas e, iš esmės pusmetis pasirengimo biudžetui ir tas semestras apima biudžeto ministrų diskusijas, rengiant nacionalinių biudžetų projektus. Čia taip pat mes e, turėtume apibrėžti, aišku, tam tikrus e, aspektus, kurie tame ar kitame uh, E, biudžete toje ar kitoje valstybėje gali turėti neigiamų pasiekmių ir išvengti domino efekto. Europos semestras to būdu užtikrina diskusijas tarp valstybių narių. Europos e, parlamentas čia veikia parengiamuoju laikotarpiu, pateikdamas e, savo nuomonę, pateikdamas e, rekomendacijas, kurios galėtų būti gyvendintos vėliau Europos lygmenių. Reikėtų patiksinti, kad e, Europos parlamento vaidmuo čia nepasireiškia kišimusi į nacionalinių parlamentų e, veiklą, bet bandyti iškristalizuoti bendrą metodologiją. Kadangi yra rekomendacijos, kurios pateikia komisija ir kurias tvirtina taryba, tai parlamentas taip pat nori optimizuoti šį procesą ir parlamentas, aišku, siekia nekartoti jau ir taip žinomų dalykų dėl struktūrinių reformų ar kitų rekomendacijų. Europos e, semestro rekomendacijos yra susijusios su konkrečiai kylančiais kiekvienoje iš valstybių klausimais ir yra siekiama suteikti, pateikti atsakymus į kylančius tais, tais aspektais klausimus. O paskui valstybės e, narės elgesi taip, kaip yra įpratusios, rengia įprastinius savo biudžetinius e, dokumentus, atsižvelgdamos uh, į tas rekomendacijas, kurios jau iki tol buvo aptartos ir priimtos Europos lygmenių. Be bejonės čia kyla klausimas dėl jėgų, taip sakant, pasiskirstimo tarp europinių struktūrų ir nacionalinių parlamentų, balsuojant dėl biudžetų. Mano pranešimas dar ir rengiamas. Su pirma buvo pateiktas pranešimo projektas, paskui jisai buvo patobulintas e, ir papildytas išklausius mano kolegų e, pozicijas. Vakar beje mes taip pat dar nagrinėjome pakeitimus ir bandėme juos e, atsižvelgti, bandydami patobulinti šį pranešimą, kad jisai būtų realistinis, pragmatiškas ir kad jame atsispindėtų parlamento noras aktyviai dalyvauti šitame procese, siekiant e, dinamiškumo. O tai reiškia, kad e, šiuo lygmeniu yra įtvirtinama Europinė demokratijos kontrolė. Ir aš noriu patiksinti, kad nebūtų nesusipratimų. Europos parlamentas čia nebus tam tikras arbitras tų rekomendacijų klausimo. Par, Europos parlamentas taip pat neveiks nieko už nacionalinius parlamentus. Paprasčiausiai, turint galvoje ir kalbant apie sprendimus, kurie priimami e, Europinių lygmenį, Europos parlamentas užtikrins demokratinės kontrolės dimenciją šio lygmenio. Kaip sakiau, mano kolegos pateikė įvairių pakeitimų dėl šio pranešimo. Aš e, remiuosi komisijos rekomendaciją dėl struktūrinių reformų ir dėl ilgalaikio biudžeto tvarumo. Be bejonės Klausimas čia kyla, ar valstybės narės yra pasirengusios prisijimti atitinkamus įsipareigojimus, įtvirtindamos tam, tikras, e, tam tikrus politinius e, aspektus, siekdamas e, finansinio stabilumo. Labai svarbu, kad valstybės narės įgyventintų tas priemonės, kurios yra paskelbiamos ir labai svarbu, kad Europos lygmenių taip pat būtų atliekama priežiūra ir vertinimas viso to proceso, galvojant apie užsibrieštus tikslus. Aišku, galbūt netikslinga būtų nuolat siūlyti vis naujas priemonės, iki tol tinkamai nepatikrinus, kaip anksčiau priimtos priemonės yra įgyvendinamas ir kaip jos buvo įvertintos veiksmingumo požiūrių, galvojant apie siekiamus e, tikslus. Tai taip, apibendrinant, galėčiau apibūdinti Europos e, semestro procesą valstybių narių prerogatyvas, mūsų vaidmenį ir tai, kaip galima užtikrinti didesnį veiksmingumą kartu su valstybėmis narėmis, kad būtų įtvirtintas stabilumas, kuris yra būtinas tam, kad labiau būtų pasitikima ES ir tam, kad būtų kūriamos darbo vietos mūsų piliečiams. Dėkuoju uždėmesi. Labai ačiū. Dabar papasakosiu, kaip vyks diskusija. Iš pradžių ketiname pakaitomis suteikti žodį pirmiausia nacionalinių parlamentų nariams, o paskui vienam nacionalinių parlamento nariui, kitam uh, Europos parlamento nariui. Kiekvienam suteiksim po tris minutės pasisakymui, prašyčiau laiko neviršyti, nes norinčių kalbėti yra nemažai. Jeigu iš vienos valstybės nori pasisakyti daugiau kaip vienas narys, gal galėtumėt susitarti tarpusavį, susiderinti tarpusavį, kaip laiką paskirsisit, nes e, norime, kad kiekvienai valstybei būtų suteikta pasisakymui tiek pat laiko. Ir tik tada pereisim prie antrojo raundo diskusijų, o pabaigoje pranešėjas E, trumpai padarys išvadas. Taigi, pirmieji du nacionalinių parlamento atstovai užsirašė kalbėti. Yra ponas Kajan Kraina, kuris yra finansų komitetų vicepirmininkas. Atsiprašo pirmininkė, nes nepasakė, kad iš Austrijos tas žmogus, o paskui bus Švedijos atstovas ponas Karl Hamilton. Is, uh, to... Ačiū. Pirmiausia, žodis ponui Kreineriui. Nežinau, kur įsijėti. Štai ten. Thank you, Madam Chair. Um, and thank you for... Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjui už tai, kad jis e, pradėjo diskusiją. Kalbėsiu vokiškai, nes taip man lengviau. Europinis ir nacionaliniai semestrai yra susijęs su diskusijomis nacionaliniuose parlamentuose, kurios vyksta ištisus metus, rengiant biudžeto projektus. Svarbiausi sprendimai Austrijoje priimami pavasarį, nes tokiu būdu įstatymiškai yra nustatomos gairės keturiems metams į priekį ir europinis semestras yra tam tikra priemonė stebėti vidutinio laikotarpio ir ilgojo laikotarpio procesus, santykius tarp valstybių narių. Suomi suprantama, kalbant apie e, svarstamus reformų procesus, tai jų rezultatų negalima išmatuoti per vieną dieną. Reikia viską vertinti e, viduriniuoju ir e, ilguoju laikotarpiais, todėl svarbu yra neturėti per daug didelių lūkesčių iš pat pradžių ir tikėtis kažkokius tulbinančių rezultatų jau po pusmečio svarbu susitelkti ties tikslais, o ne ties būdais, kaip e, tų tikslų pasiekti. Iki šiol manau, kad daugiausia dėmesio buvo ir skiriama priemonėms, ir būdams, o ne patiems tikslams, manau, kad kaip ir anksčiau turėtų būti numatoma galimybė tikslų įgyvendinimo būdus pasirinkti pačioms valstybėms narėms, o Europos lygmenių nustatyti tik svarbiausius tikslus. Susidaro įspūdis, kad užtikrimo pusiausvėra tarp ekonominės ir e, finansinės pusės ir kita vertus e, tarp su darbo santykiais ir um, socialinė apsauga e, susijusiais e, dalykais. Tiksliau, aš manau, kad e, šiuo metu ta pusiausvė nėra pakankamai užtikrinama ir aš pagidaučiau, kad ji būtų užtikrinama. Ir paskutinis pastebėjimas vertinant uh, strategijos Europo 2020 tikslų įgyvenimą galima būtų išskirti 40-50 svarbiausių tikslų, kurių siekiama valstybėse narėse, tačiau dabar prioritetas yra teikiamas dviem tikslams, tai yra metinis biudžeto deficitas 3 procentų ir uh, įsiskolinimo dalis, kuri neturėtų viršyti 60 procentų nuo BVP. Aš manau, kad tai yra svarbus tikslai, todėl svarbu skirti jiems deramą uh, dėmesį, nepaisant to e, nieko nekalbama apie užimtumą, e, ypač jaunimo tarpe, nes tai yra taip pat vienas iš svarbiausių tikslų siekiant, kad e, tinkamai funkcionuotų mūsų visuomenė ir jei šiuose E, srityse, tai yra e, biudžeto deficito valstybės įsiskolinimo srityje, konstatavus tam tikrus trūkumus, kalbame apie priemonės, kaip tos trūkumus turime pašalinti, tai taip pat turime kalbėti ir apie priemonės, kaip reikėtų mažinti nedarbą, ypač jaunimo nedarbą. Aš nesakau, kad biudžeto deficito klausimai nėra svarbus, tačiau lygiai taip pat svarbus yra ir su užimtumu susiję klausimai. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Dabar ponas Hamilton, tris minutės. Kalbėtojas nesijungęs mikrofono. Microphone. Yeah. Is it now on? Okay, fine. Aš esu iš Švedijos. Tai ne euro zonos valstybė. Kai kas nori, kad Švedija bėgant laiku įsijungtų euro zoną, kiti ne. Bet E, parlamentarams Švedijoje svarbu, kad būtų atviros duris vėliau įeiti į eurozoną ar kitus mechanizmus susijusius su ekonomikos politika. Mūsų biudžeto kontrolės ir priežiūros sistema labai griežta Mm, tai nereiškia, kad mes esam labai protingi, bet e, mes krizę išgyvenam gerokai anksčiau negu kitos šalis. Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje bankininkystės krizę patyrėm, tada biudžeto e, e, deficitas siekė 12 procentų, nacionaliniai parlamentai vėliau turi, nacionaliniai bankai paskui turėjo būti parduoti rinkai. Dabar yra sukurtos labai griežtos tuo metu sukurtos biudžeto taisyklės. Vieno procento tikslas e, verslo ciklo pertekliui yra labai aiškiai apibriešti rodikliai ir akivaizdu, kaip tų tikslų pasiekti. Be to yra numatyti nominalieji tikslai ateities išlaidų riboms ir tokios bei kitos priemonės, pavyzdžiui, pensijų reforma, mums e, labai pasiteisino nuo 10-20 pabaigos. Todėl mes labai pasisakome už Europos semestrą ir visus rodiklius ir išsikeltus tikslus susijusius su šiuo ciklu. Sutinkame su tuo, kad valstybės būtų nagrinėjamos, analizuojamos, sutinkame su komentarais ir rekomendacijomis. Vienintelis dalykas, kuris mums nepatinka, mes nenorime, kad kitos šalės uh, ar Europos komisija e, formuotų savo poziciją e, apie Švedijos sistemą. Mūsų sistema veikia labai gerai, ji yra labai gerai įsibėgėjusi ir mes nenorim, kad niekas į ją kištusi, kad niekas ją nesikištų. Šį rudenį bus priimtas sprendimas dėl fiskalinio kompakto, fiskalinės sutarties. Ir mes savo komitete kalbėsime ir apie bankininkistės sąjungą, ir apie priežiūros instituciją. Tai yra vienas iš svarbiausių e, prioritetų darbo tvarkėje. Bendrai galiu pasakyti, kad e, mūsų pagrindinė problema, kaip ir sakė anksčiau kalbėjęs e, atstovas, yra jaunimo nedarbas, kuris siekia didelius skaičius. Mes e, labai stengiamės, kad tie skaičiai sumažėtų. Kaip ir kitose Europos dalise, pagrindinė problema struktūrinės reformos. Jų reikia ir mes jas kuriame. Bet kaip jau sakiau, pabrėžiu, mes labai griežtai, tvirtai remiame griežtas biudžeto priežiūros e, taisyklės. Ačiū. Dabar Europos parlamento vardu. Elisa, pirmiausia, šešienės pranešėm žodis. Trys minutės. Obrigada. Eu uh, fui sombra do, estou ser sombra. Dėkoju. Aš eh, esu socialistų frakcijos eh, vardu praneš, šešėlinė pranešėja dėl Europos semestro. Norėčiau padėkoti ponui Gozės pranešėjai už bendradarbiavimą ir už atvirumą. Noriu pabrėžti štai ką. Šiame kontekste mes iš naujo apibrėžėme pusiausvyrą tarp e, valstybių narių laisvės biudžeto srityje ir tam tikrų apribojimų. Kadangi mes bandome kartu veikti ir kartu galvojam apie savo ateitį ir yra tame kontekste labai didelė tarpusavio priklausomybė, ypač e, tarp eurozonos e, valstybių. Šita iniciatyva yra atsakas kriziai, aišku. Tačiau mes turime pabrėžti tai, kad krizė prasidėjo po 12 metų nepakankamo ekonomikos augimo eurozonoje ir dėl tam tikro disbalanso e, kitur. Todėl dabar turime susidoroti su šio proceso pasiekmėmis, dėl kurio yra deficito problemų ir valstybės skolos rimtų e, problemų. Ir e, visa tai turėjo labai didelį poveikį valstybėms, ypač e, toms, kurios negalėjo užtikrinti tinkamą ekonomikos augimą. Tad e, šiame kontekste turim galvoti apie didesnę biudžetinę drausmę, turim galvoti apie šešių dokumentų paktą, dviejų dokumentų paktą, bei taip pat apie būtinybę įtvirtinti konvergenciją tarp valstybių narių ekonominių politikų ir ypač eurozonoje turime taip pat siekti pusiausvėros tarp inovacijos tikslų mokslo ir technologijų srityje. Turiu galvoje tikslus 2020, turiu galvoje mūsų užimtumo tikslus bei e, biudžetinės drausmės tikslus. Apie, apie juos aš ką tik tai kalbėjau. Būtent todėl mes ir e, norime dirbti šioje srityje. Ir čia socialistai mano, kad rekomendacijos vaidina be galo svarbu vaidmenį. Ir turime žiūrėti ir tikrinti, ar komisijos apibriešti tikslai yra įgyvendinami realiai ir kuomet mes konstatuojam, kad e, nėra tinkamų rezultatų, turime apie tai kalbėti, turime tai konstatuoti. Ir galbūt Turime taip pat pripažinti, kad e, socialiniai partneriai ne visuomet vadina tinkamą vaidmenį, profsąjungos ir, ir, ir kiti socialiniai partneriai. Ir turime čia užtikrinti tinkamą procesą kartu su nacionaliniais parlamentais. Būtent siekdami šios dvasios mes dirbame kartu ir tikimės, kad ir toliau galėsime sėkmingai dirbti kartu su Europos parlamentu. Ačiū toliau. Du nacionaliniai parlamentarai, vienas iš Prancūzijos senato, kuris yra e, ponas Marini, kuris yra senato finansų komiteto pirmininkas ir Belgijos atstovas. Ponas Kienet pirmininkė atsiprašo, kad e, nežino, kaip tiksliai ištarti pavardės. Pirmiausia, tonas ponas Marini. Kalbėtojas nesijungęs mikrofoną. Ah, pardon. Merci, madame la. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju Ekon komitetui už posėdžio surengimą. Šis posėdis yra natūrali tasa to sustikimo, kuris vyko e, šių metų vasario pabaigoje. Senatas, e, Prancūzijos senatas e, pateikė savo atsakymus ir aš matau, kad darbo dokumente tai puikiai atsispindi ir tai yra labai geras aspektas. Manau, kad tai atspindi mūsų tinkamą darbo metodiką. Keletą žodžių dabar e, apie Prancūziją ir apie artimiausių savaičių darbo tvarkę. Mūsų finansų komitetas dabar e, nagrinėja du labai svarbios teisės e, aktus. Viena vertus e, Vienas, vienas iš tų e, teisės aktų yra e, valstybės finansų valdymo dokumentas, o kitas iš tų e, paktų yra susijęs su mokesčiais. Manau, kad abu dokumentai bus priimti dabartinė Senato dauguma, tai yra kairiųjų dauguma, galbūt ir neįsivaizdavo, kad jos daugumos pakaks ratifikavimui. Aš manau, kad e, tai rodo, jog e, šie teisės aktai iš tikrųjų yra labai svarbus ir juos remia pakankamai didelė dauguma. Uh, Čia kalba taip pat sukasi apie tam tikras e, taisyklės biudžeto srityje ir apie eurozoną. Ir Prancūzijoje šis e, kalbamasis teisės aktas iš esmės pasireikš tuo, kad bus e, sukurta nepriklausoma biudžeto ekspertų struktūra, kuri užsijams e, labai svarbia veikla. Tai yra makro ekonomikos srityje bus e, įtvirtinamos realiai tokios sąlygos kaip struktūrinės pastangos, struktūriniai ciklai. Ir šiame kontekste, siekiant konvergencijos 3 procentų link bei pusiausvėros užtikrinimo, e, turės būti einama siekiant labai rimto priežiūros mechanizmo. Tad, e, ponė pirmininkė, manau, kad Europos semestras iš tikrųjų yra be galo svarbus procesas ir aš norėčiau pasakyti, kad e, nuolatiniai nuolatinių susitikimų grafikas turėtų būti numatytas, sutarėt bendrai. Ir kita vertus, manau, kad kalbant apie būsimas mūsų darbo programas, be bendrų įvairių aspektų, kurie yra svarbus, galėtume susitarti dėl diskusijų, dėl labai konkrečių aspektų, dėl kurių galėtume pateikti visi savo pozicijas. Dėkuoju. Thank you very much. Thank you very much. Labai ačiū. Dabar Belgijos atstovas, kitas finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas, ponas Gilkinėt. Šį kartą išsiaiškinau, kaip jo pavardė tariama. Prašom žodis jums trims minutėms. Merci, madame la, la présidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, iš tikrųjų Dabar labai svarbu stiprinti dialogą tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų ir šiandien kaip tik mes tuo ir užsiimame. Aš e, konkrečiai dabar keletą žodžių pasakysiu apie rekomendacijas ir Europos semestrą. Mes labai palankiai žiūrime į e, biudžetinę drausmę ir sustiprintą bendradarbiavimą. E, taip pat mes turim labai aiškę poziciją dėl rekomendacijų Belgijai. Belgijai. Rekomenduojama sumažinti išlaidas ir ne vis, nepakankamai atsižvelgiama į naujas įplaukas, tai yra mokestį taikoma finansiniams sandor, sandoriams bei kai kurios kitas įplaukas ir e, todėl mes norėtume labiau e, šiek tiek, šiek tiek labiau ginti mūsų e, dabartinę mokesčių e, sistemą. Antras dalykas yra šiame kontekste galbūt nepakankamas dėmesys skiriamas tikslams 2020, kova su skurdu, atsinaujinančios, e, atsinaujinančios energijos didesnis panaudojimas, energetinis veiksmingumas ir manau, kad e, šitie aspektai yra labai svarbus siekiant užimtumo didesnio ateityje. Trečias dalykas - galimybė sustiprinti gebėjimus stiprinant realią ekonomiką. Tai šioje srityje manau, kad prioritetas turi būti teikiamas ekologiniam pereimui prie e, ateities e, užimtumo. Ketvirtas dalykas - per mažai dėmesio skiriama bankų sektoriaus ir finansų sektoriaus reformai, siekiant užkirsti kelią spekulacijoms. Nes daug sunkumų, su kuriais susiduria šiandien valstybės narės, kyla kaip tik dėl šitų problemų, todėl čia mes e, norėtume, kad būtų veikiama aktyviau įgyvendinant e, mokestį, finansinių sandorių mokestį. Dėkuoju pranešėjai už mums pateiktą pranešimo projektą. Man atrodo, kad tas projektas dar turėtų būti patobulintas, labiau akcentuojant aplinkos sauginius, socialinius ir, ir kitus aspektus, kuriuos aš paminėjau. Manau, kad visi šitie aspektai puikiai dera prie biudžetinės drausmės, siekiant išsikapstyti iš krizės ir turime tai turėti omenyje. Ačiū. Dingo man iš akių Aldo šešėlinis pranešėjas, todėl dabar pereinu prie žaliųjų frakcijos Emily Turman. Um... Ačiū. Coming, everybody, I'm from E, ačiū visiems už atvykimą. Aš esu Europos parlamento žaliųjų frakcijos atstovė iš Danijos. Esu atsakinga už šio semestro raidą. Danijoje mes taip pat stebime, kaip rutuliuojasi semestro likimas, nors mes ir nepriklausome eurozonai. Uh, Žalieji visuomet mano, kad Europos semestras yra naudinga priemonė. Mes esame pasirengę aptarinėti disbalansą, e, ieškome būdų išvengti įtampos ir ieškome bendro požiūrio į ekonomikos augimo galimybės. Taip pat manome, kad geriausia galimybė koordinuoti ekonomiką e, geriausia galimybė pasiekti ekonomikos augimą yra tos ekonomikos koordinavimas. Taigi tokia yra mūsų pozicija. Taigi turime siekti E, pusiausvyros tarp ekonomikos tikslų ir Europos 2020 tikslų. Man atrodo, kad to, tos pusiausvyros nėra rasta. Ir tų dviejų e, tikslų grupių suderinimas būtų labai naudingas, nes dabar jie neretai vienas kitam prieštarauja. Be to, mes esame susirūpinę šiek tiek e, dėl to, ką matėme nuo pat pradžios. E, Šis tas buvo pasiekta, bet daug ko buvo nepasiekta. E, manome, kad reikia realesnių rekomendacijų. Tai būtų labai svarbu. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad mano vyriausybės e, prioritetai buvo pakartoti, bent jau tam tikrų mastų. Galbūt kartais reikėtų šiek tiek labiau e, pakvestionuoti tokius prioritetus. Ir paskutinis dalykas. Buvo kalbėta apie socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės įtraukimą. Manau, kad tai yra gyvybiškai svarbus momentas, ypač kai kalbama apie Europą 2020 tikslus. Iš jūsų, iš nacionalinių parlamentų dabar būtų labai įdomu išgirsti, e, ką jūs galvojate. Gal jūs galėtumėte išskirti šio semestro nešamą naudą ir galimas problemas E, kurias turėtume spręsti visi kartu, sumažinti, kad Europos semestras būtų e, veiksmingesnis ir kad e, iš jo gautume realios naudos. Ačiū. Oh, uh, Ačiū. Toliau dar du nacionaliniai parlamentai. Airijos parlamentas, Alex White, jis yra. Uh, finansų viešų išlaidų reformų pirmininko, komiteto pirmininkas ir paskui Eduardo Fabricio iš Portugalijos. Jis taip pat yra biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas. Prašom, Aleksai, iš Airijos žodis jums. Jeigu nesuprantat, kurie mygtukai, tai e, e supraskit, kad e, turit paspausti tą, kuris artiesiai prieš jūs. Automatiškai niekas neįsijungia. The, uh, report... Ačiū pirmininkė, aš labai džiaugiuosi, kad šiandien yra pristatomas toks pranešimas ir džiaugiuosi galimybę e, dalyvauti čia, mes diskutuojant kartu nacionaliniams parlamentams ir Europos parlamentui dėl Europos semestro. Manau, kad e, šis dokumentas yra labai svarbus atspirties taškas mums visiems. E, turime programą, kuri rodo, kaip per kalendorinius metus mes sugebėjome uh, E, gyvendinti europinę dimenciją, kiek pažangos yra pasiekta, bet to galime stebėti, kaip nacionalinis semestras yra įgyvendinamas. Porą žodžių iš pradžių apie Airiją, paskui grįšiu e, prie bendro pobūdžio problemų. Kaip žinote, Airijoje yra nemažai e, problemų, mes stengiamės e, siekti pažangos ir jos pasiekėme, stengiamės tenkinti visus įsipareigojimus. E, Parlamentas ir mano finansų komitetas atlieka labai svarbų vaidmenį e, gerinant valstybės ekonominę padėtį. Yra priimta daug svarbių teisės aktų, reformuojančių teisės aktų susijusių, pavyzdžiui, su bankininkystės sistema, e, taip pat su platesnėmis rytėmis, tokiamis kaip darbo rinka, darbo rinkos politika, pensijų politika. Labai daug klausimų e, parlamente yra keliama ir mūsų komitetas juos sprendžia. Aš pats esu tarsi lyderio vietoje. Kalbant apie semestrą ir įsipareigojimus susijusius su semestru, aš e, melai išklausysiu, ką kiti kolegos pasakys, kaip šiuo klausimu yra stumiamas į priekį. Mes e, e, susidurėme su nemažai sunkumu, nes yra uh, E, taikoma labai griežta kontrolė. Ir e, kontrolė. Galbūt kai kas sakytų, kad tai yra netgi kišimasis. Aš sakyčiau, greičiau yra bandoma dalyvauti valdant mūsų viešuosius finansus ir bendrai mūsų biudžetinę padėtį. Mūsų parlamento finansų biudžetas e, visuomet labai aktyviai dalyvavo finansinių problemų sprendimo procese ir dabar matome, kad kiekviena valstybė turi savo specifiką, savo specifinį kontekstą ir tai turi įtakos e, e, viešai diskusijai, kuri vyksta ryšium su parlamento priimamais veiksmais. Bet kokiu atveju mes tengiamės visuomet e, kreipti dėmesį viską, kas dedasi mūsų visuomenė. Ir Europos semestras bus labai svarbus mūsų kaip valstybės ateičiai. Ir aš melai išklausysiu daugiau E, nuomonių apie tai, kas vyksta kitose šalise. Bendrai, ponė pirmininkė, aš noriu pasveikinti šį procesą, mano nuomonė jis labai svarbus ir mes turime, galbūt ne šiandien, bet bendrai turėtume bandyti suvokti, koks iššūkis mūsų laukia, kai reikės e, suderinti Europos parlamento vaidmenį ir nacionalinių parlamentų vaidmenį. Mūsų atsakomybė nesutampa, nors kai kuriuose vietose uh, ir esame atsakingi už panašius dalykius, bet mes turėtume daugiau pagalvoti apie tai, kaip, pažiūrėjau, stabilumo sutartį mes galėtume sutvarkyti, kaip ateityje tie klausimai būtų sprendžiami. Tai būtų greičiau ateities, o ne šiandienos diskusija, bet šiandien jau dėkuoju už galimybę susitikti su jumis. Ačiū. Uh, Galiu patvirtinti, kad mes svarstome tą jūsų paminėtą aspektą, nes uh, Tikrai negalime kiekvieną kartą visus klausimus svarstant jūsų kviestis į Briuselį, taigi turime ir patys kažką apsvarstyti ir nuspręsti. Portugalijos atstovas, ponas Kabrytė, ačiū, pon pirmininkė, man aš pagėdaučiau norėčiau pasakyti, kad Portugalijos parlamentas ir jo komitetams atstovaujantis parlamentarai norėtų, kad e, būtų labiau derinami veiksmai, sprendimai tarp Europos nacionalinių parlamentų. Krizės laikotarpiu dažnai pradama kvestionuoti Europos e, integraciją, su, jo, su jie susijusius aspektus ir mm, Portugalijoje vykdant reformas labai svarbu stiprinti pasitikėjimą europinę integraciją, e, to įmanoma pasiekti įtraukiant e, šalies parlamentą į Europoje vykstančius procesus ir taip kuriant solidarę bei demokratinę Europą, kurioje svaresnį balsą turėtų nacionaliniai parlamentai. Portugalija dabar rengia daugiamečius finansinius planus e, ir planuoja savo išlaidas e, keturiems metams e, į priekį, taip pat atsižvelgiant į prieš du metus pradėtų vykdyti reformų rezultatus. Savo tikslus turime pritaikyti prie Europos semestro tikslų ir priemonių, nepamirštant mūsų šalies ypatumų. Paturime prisiminti tam tikrą atinkamą ketinimų protokolą pasirašytą su tarptautinėmis finansinėmis institucijomis dėl Portugalijos ekonomikos gaivinimo ir jai teikiamos paramos. Portugalija pradeda taikyti naujas e, viešojo sektoriaus finansavimo priemonės. Yra pasikvietusi stebėtojus, du nuolatinius ir du nenuolatinius pas save, kurie prižiūri, kaip Portugalijoje, Portugalijoje laikomasi biudžeto drausmės ir kaip įgyvendinamos patvirtintos priemonės, siekiant su, suderinti tas priemonės su konkurencingumo didinimo tikslais, su strategija Europa 2020 numatytais tikslais, taip pat siekiant skatinti užimtumą dėl struktūrinių priemonių e, Portugalijoje sutarėma tačiau nerima kelia tai, kad įgyvendinant atitinkamas programas nedarbas išaugo nuo 2 iki 16 procentų. Tai yra didžiausias nedarbas per visą Portugalijos istoriją iki šiol. Ir e, toks nedarbas smarkiai viršyje pačias liūdniausias prognozes, todėl biudžeto drausmės priemonės, biudžeto drausmės užtikimo priemonės reikia derinti ir prie atitinkamų socialinių padarinių. Taip pat e, reikia atsižvelgti tos padarinius įgyvendinant ir e, ekonominių reformų programas šešių teisės aktų rinkinys, bei jo gyvenimo priemonės taip pat turi atsižvelgti į e, socialinės ir užimtumo aspektus. Pirmininkė, ačiū. Dabar atsir frakcijos vardu kalbės kitas kalbėtojas, panas Epink. Ačiū pirmininkė, norėčiau E, keletą pas, pastebėjimų pareikšti dėl Europos semestro naudingumo. Kalbant apie rekomendacijas atskiroms valstybėms narėms, aš pritariu komisijos rekomendacijoms dėl e, daugumos punktų, tačiau Tartautinis valiutos fondas ir EBPO e panašias rekomendacijas jau iš, ištisus dešimtmečius teikia, komisija rekomenduoja valstybėms narėms e, įgyvendinti priemonės, kurios jau ir šiaip yra įgyvendinamos. Ir labai dažnai valstybės narės ignoruoja tas rekomendacijas arba elgesi priešingai, todėl pusantro tūkstančio puslapių apimties analizės ir gairės kartais atrodo beprasmiškos. Ar Prancūzija priims uh, uh, Bruselio teikiamus nurodymus viena iš svarbiausių rekomendacijų yra prailginti, pavyzdžiui, darbo savaitę Prancūzijoje, o ne ją sutrumpinti. Ir uh, ponas Olandas tuo tarpu sumažino pensijinį amžių ir aš manau, kad taupimo priemonių jis taip pat neketina įgyvendinti, kurios yra rekomenduojamos komisijos. Kalbant apie ekonominį dialogą, kuris mums yra uh, svarbus, norėčiau priminti komiteto nariams pasikeitimą nuomonėmis su Belgijos finansų ministru ponu Van Akerin. Jis labai rožinėmis spalvomis piešė Belgijos ekonomikos vaizdą, dabar paaiškėjo, kad tie skaičiai E, kuriais jis rėmėsi savo prezentaciją, buvo per daug optimistiški. Belgija e, vietoje būdama, vietoj to, kad būtų tarp lyderių, dabar pamažu grimsta į nuosmukį, nes jos darbų užmokesčio vidurkis yra daug aukštesnis nei Europos, e, eurozonos vidurkis. Aš esu tikras, kad buvęs Belgijos parlamento pirmininkas ponas Dekrau sutiks su mano šiais teiginiais, norėčiau jį pasveikinti šioje salėje. Taigi mm, Belgijos finansų ministras e, savo prezentaciją tik tai norėjo gerą šau pateikti mm, vietos žiniasklaidai, mm, o nauda mūsų komitetui ir jo darbui iš tos prezentacijos buvo pakankamai ribota. E, Ta taip pat patvirtino ir e, aplinkybė, kad sustikime dalyvavo labai mažai ne Belgijos Europos parlamento narių, tai praškai buvo uh, Belgijos vidaus politikos diskusija tas sustikimas. Mes norėtume pritarti komisijos rekomendacijoms dėl būtinybės vykdyti struktūrinės reformas, ypač siekiant užtikrinti darbo rinkų lankstumą, tvarias pensijų sistemas, e, konkurencingumą e, paslaugų sektorių ir biurokratinės naštos mažinimą. Ačiū uždėmės, pirmininkė. Ačiū dabar kalbės kiti du dviejų nacionalinių parlamento atstovai. E, Latvijos atstovas Janis Ozolinš ir e, komiteto vicepirmininkas ir Lietuvos parlamento atstovas biudžeto finansų komiteto pirmininkas e, ponas Kestutis Gloveckas. Right. Mr. Ozolins. Where... Ozolinšui pirmajam steikiamas žodis. Latvija whose name I've obviously horribly mispronounced. Latvijos atstovai, kurio pavardę galbūt neteisingai ištariau. Right one. Um, well, okay. To, to be sure that everyone can uh, listen uh, pure Latvian, I'll, I'll, I'll switch my language to Latvian. So. Uh, uh, Latvijā kopumā piekrīt sekretariātu priekšlikumiem par Eiropas semestru. Latvija bendrai sutinka su komisijos pasiūlymu. Komitejās un padomēs, kā arī. Mes pritarėme pasiūlymui e, bendradarbiavimo idėją apsvarstyti išsameu e, su komiteto nariais, taip pat e, mūsų parlamente, tačiau reikėtų galbūt sinchronizuoti, suderinti savo veiksmus, teikiant atitinkamas ataskaitas, rengiant dokumentus dėl ankstyvo įspėjimo sistemos, metinės ataskaitas, rengiant taip pat atsižvelgiant į bendrosios rinkos E, kūrimo aspektus. Latvija nemano, kad galima nacionalinius reformų planus parengti iki balandžio mėnesio. Jau e, į tai atkreipėme dėmesį, kuomet svarstėme e, Europos semestro, su Europos semestru susijusius projektus, nes reikia skirti pakankamai daug laiko tiems planams parengti ir iki balandžio mėnesio mes nesugebėsime to padaryti. Nacionaliniai reformų uh, ir konvergencijos planai yra glaudžiai tarpusavėje susiję. Parlamentas e, abi temas turėtų svarstyti kartu, todėl mes negalėsime per nurodytą laiką parengti ir pateikti šių dokumentų, reikia tam skirti daugiau laiko, galbūt e, visų metų bėgė iki metų pabaigos būtų galima tuos darbus pilnai atlikti ir tokiu būdu galėtume susidaryti geresnį vaizdą e, apie ekonominius procesus. Be to, mums reikia daugiau informacijos apie specialiuosius posėdžius e, kadangi darbų apimtis yra pakankamai didelis, tai reikėtų geriau darbus planuoti, ypač turint omeny nacionalinius reformų planus ir konvergencijos programas. Latvijai labai svarbu pasilikti galimybę teikti papildančią, patikslinančią informaciją šiems planams. Aišku, jeigu niekas nepasikeis, tai mes jokių uh, E, papildymų, papildomos informacijos e, ir neketiname teikti, tačiau tokia galimybė turėtų būti numatoma. Pavyzdžiui, 2012 metais Europos semestro kontekste tokios galimybės, tokia galimybė nebuvo numatyta. Taigi mums reikia užtikrinti, kad dialogas vyktų abiem kryptimis. Kalbant apie reformų planus, manau, kad reikėtų numatyti lankstesnius terminus. Taip pat Latvija pritarė pasiūlymui semestro eigoje aptarti aktualius klausimus, e, ypač tuos, kurie neįsprendžiami per tarybos posėdžius, pavyzdžiui, dėl fiskalinės politikos. Galėtume mm, daugiau dėmesio skirti jiems mūsų diskusijose, tokiu būdu svarstami klausimai nesidubliuotų, e, svarstymas vyktų laiku ir Europos semestro gyvenimos priemonės būtų savalaikis ir skaidresnis. Ačiū uždėmesi. Tai dabar žodis Lietuvos e, biudžeto komiteto pirmininkui, žodis ponui Glaveckui. Gerbama pirmininkė, gerbimi kolegos, aš kalbėsiu lietuviškai. E, daug pranešėjų, kurie kalbėjo prieš mane, e, iš principo apibrėžė tą lauką, kuriame mes randomės ir tose problemose, kuriuose mes randomės. Jas labai vaizdžiai pas mus Lietuvoje yra įprasta apibūdinti bendram katile atskiros sriubą gana sudėtinga yra virti. Tai gaunasi tam tikrą prasme, kad ES atskiros valstybėse iš tikro yra nacionalinės didžiuliai ypatumai ekonominiai. Ir Lietuva viena iš tų šalių, kaip ir kitos Baltijos valstybės, iš tikro e, susidūrė su krize ir reikia pripažinti, kad Lietuva, Lietuvos vyriausybė ir parlamentas iš esmės e, buvo vienas iš sėkmingų e, sprendėjų, arba kitaip tariant, e, pamokos, kurios atėjo su krize, buvo įvertintos ir vienai par kitaip jos išspręstos ir šiuo metu kitų, projek, kitų metų biudžeto projekcijos ir, ir šių metų rezultatai rodo, kad mes į 3 procentus tikrai biudžeto deficito įtilpsime. Uh, ir struktūrinės reformos, kurias pradėjo Lietuva ir savo ekonomikoje iš tikrųjų jos vyksta ir gana sėkmingai vyksta. Ką aš norėjau pabrėžti be tų visų kolegų e, pasisakymų, tai kad e, mano nuomonė ir mūsų nuomonė, kad e, semestras, kuriame mes esame, apie kurį mes kalbam, turi didžiulę prasme ir psichologinę prasme, nes mes susidurėm Lietuvoje su tuo, kad didelė dalis viešų finansų, ypatingai E, pensinės sistemos reforma, socialinių reformų, jinai yra daugiau tam tikra prasme ne tik tai e, piniginė problema finansinė, bet psichologinė problema. Lygiai tas pats yra su biudžetais gaunas ir su parlamentais. Parlamentas Lietuvos tame tarpe, pavyzdžiui, dabar randasi rinkimų stadijoje ir naujas biudžetas, kuris bus priimtas, jau bus priimtas sankraižoje tarp naujo ir seno parlamento ir natūralu psichologinės nuostatos dėl rekomendacijų ES dėl bendrų uh, principų, dėl fiskalinės politikos, dėl e, europinės paramos, jie nepaprastai yra svarbus. Ir šią prasme aš noriu pabrėžti, kad kalbėjimas ir dalyvavimas diskusijose iš tikrųjų yra nepaprastai svarbus, e, sprendžiant ir šitą krizės pusę, tai yra psichologinė pusė. Ir apimendindamas noriu pasakyti, kad e, semestras kaip būdas ieškoti sprendimų ne tik tai E, finansuose, viešuose finansuose, fiskaliniuose dalykuose, makro ir mikroekonomikoje, bet ir psichologijoje taip pat yra labai svarbus ir aš iš tikrųjų mes sveikinam tą semestrą kaip vieną iš būdų tom problemom spręsti. Ačiū labai. Kiek čia laiko buvo? Thank you very much. Um... Labai ačiū. Galbūt dar e, liks laiko pasisakyti vienam kitam nacionalinių parlamentų atstovui, jeigu tokių dar atsirastų. Dabar guoja frakcijos vardu kalbės Marisa Matijas. Svenas ten mojuoja ir mane klaidina. Ačiū pirmininkė. Kaip ir anksčiau kalbėjo kolegas. Aš e, jungtinių kairiųjų frakcijoje e, su atsakinga už e, mūsų šiandien svarstamas temas ir frakcijos vardu norėčiau pareikšti keletą pastabų, pristatydama mūsų frakcijos poziciją. Norėčiau padėkoti pranešėjui Gozės už jo parengtą pranešimą, kuriame bandoma atspindėti ir atsižvelgti į įvairias pozicijas šiuo klausimu. Ir pabrėžti tai, ką iki šiol mums pavyko pasiekti diskusijų eigoje, būtent sieki e, suderinti e, biudžeto drausmės užtikrimo priemonės su ekonomikos augimo skatinimu iki šiol. Uh, Dažnai būdavo taip, kad politikai bando gyveninti savo tikslus bet kokią kainą, visiškai neatsižvelgdami į e, gyvenimo realybę. Privalome prisitaikyti prie faktinių sąlygų. O tos faktinės sąlygos yra labai aiškios. E, nepakankamas ekonomikos augimas ir didelis nedarbas, net ir esant e, pakankamai didelių skirtumų tarp valstybių narių. Taigi negalime visiems taikyti vieno recepto sprendžiant problemas, nors daug kalbama apie europinį problemų sprendimo būdą. Portugalijoje taikomos e, griežtos e, biudžeto drausmės priemonės, kurios tapo e, taupimo politikos sinonimu, jeigu tuo pačiu metu nebus skiriama parama užimtumui, ekonomikos augimui, moksliniams tyrimams, tai reikš biudžeto drausmės koordinavimą europinių lygmenių, tik tai uh, to biudžeto drausmės primetimą valstybėms narėms, taigi tokiu būdu nebūtų galima kalbėti apie vienodą valstybių narių traktavimą, todėl būtina atsisakyti tos e, biudžeto deficito mažinimo, skolų mažinimo obsesijos, nes e, vien tik tai taupimo priemonės negali būti ilgalaikės ir e, ilgainiui busime priversti jų atsisakyti, jeigu mes tik tai bandysime užtikrinti lankstumą darbo rinkoje, mažinti darbo sąnaudas, privatizuoti valstybinio sektoriaus įmonės. Tai galbūt uh, padėjo šiek tiek užtikrinti makroekonominę pusiausvyrą, tačiau mums reikia ir išvengti e, papildomų bausmių taikymo toms valstybėms, kurios e, bando gyveninti taupimo politiką. Taigi e, tie koordinavimo veiksmai neturėtų būti arba tapti vien tik tai bausmėmis pietų Europos valstybėms. Pirmininkė, ačiū nacionalinio parlamento atstovams, vėl suteiksime žodį, dabar kalbės Luksemburgo e, finansų komiteto vicepirmininkas ir po to Belgijos parlamento atstovas ponas Dekru, dabar ponas Negri. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes be jokios abejonės įgyvendiname Europos e, semestro nuostatas ir be jokios abejonės bandome pasiekti pusiausvyrą biudžeto drausmės srityje, siekiame gaivinti ekonomiką, didindami e, investicijas bei kurdami darbo vietas bei išlaikydami jas. Mūsų pastangos taip pat e, skiriamos ir jaunimo nedarbo mažinimui bei mūsų pensijų sistemai. Mes manome, kad e, mūsų atlyginimų indeksavimo sistema pasiteisino. Mes taip pat manome, kad e, taip pat pasiteisino ir mūsų prisitaikymas prie e, išlaidų mažinimo labai smarkiai pajutome, kad e, svarbu kartu daryti pažangą eurozonoje, įgyvendant rekomendacijas ir užtikrinant priežiūrą. Kita kartus mes e, manome, kad ir pas mus ir kitose valstybėse biudžeto autonomija taip pat turi būti užtikrinama. Mes manome, kad Europos semestras turi būti gyva sistema ir jinai turi kisti priklausomai nuo mūsų poreikių. Mes e, manome, kad labai svarbu yra keistis mintimis tarp e, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų ir tuo būdu užtikrinant informacijos kaitą, pateikiant rekomendacijas, vertinimą ir tikrinant, kaip yra įgyvendinamos priimtos priemonės ir paskui, aišku, renkiant naujas rekomendacijas, jeigu tai yra būtina. Tad matome, kad reikia toliau eiti šituo keliu, vis išsaugant, aišku, nacionalinę dimenciją. Dėkoju. Ponas Zikrų. Dėkoju, ponė pirmininkė. galbūt e, kai ką nustebinsiu šioje salėje, sakydamas, kad e, aš esu nacionalinio parlamento narys jau 44 metus. Nuo 68 metų esu dirbęs įvairiose postuose ir per tos 44 metus aš esu matęs kovą tarp e, suverenistų ir tarp jų priešininkų. Ir, ir mačiau, kaip valstybių suverenumas e, mažėjo, matėme, kaip keitėsi situacija ir kaip kito valstybių narių gerovė, kaip kito prekyba, kito rinkos. Ir e, matome, jog dabar tam tikra prasme konkurencijos sąlygos ir gamybos sąlygos yra suvienodintos. Kai kurios valstybės pas, vis, vis dar proteguoja savo politiką, kuri lieka suverenistinė politika ir e, kai kurios valstybės tengiasi vadovautis rinkiminiais tikslais. Tačiau tam tikrų metų buvo suvokta, kad neįmanoma turėti politinės sąjungos, neturint minimalių bendrų kriterijų susijusių su valstybių funkcionavimu. E, ir tuomet buvo imta kalbėti apie kriterijus dėl deficito, taikomus deficitui, taikomus valstybės skolai, taikomus e, e, pinigams. Ir kartais mes, aišku, gyvenam savo valstybėse, kokios ten bebūtų, ar Ispanija, ar Belgija, ar, ar, ar, ar kitos valstybės. Ir man atrodo, kad uh, mes matom, jog ta diskusija dėl suverenumo yra be galo svarbi. Esminė. Manau, kad e, nebūtina e, imtis vien tik tai nacionalinių svertų, siekiant atstatyti biudžetinę pusiausvyrą. Jeigu Europa turėtų pakankamai priemonių užtikrinant e, ekonomikos gaivinimą ir, ir, ir jeigu Europa būtų pakankamai konservatyvi, tai mes eitume gal greičiau į priekį. Nes mūsų bendrijos viduje galbūt konkurencija ir nėra didelė, tačiau jinai yra tarp mūsų ir likusio pasaulio. Mes matome, kaip pakilo Indija, Kinija, Brazilija, Indonezija, kaip kaila kai kurie pasaulio regionai ir ištisi konkurentai su, kel, užtikrindami labai, labai aukšto lygio konkurenciją pasaulyje. Ir manau, kad tai labai svarbus aspektas ir kalbant apie tai, ar reikia daugiau suverenumo ar mažiau, šie aspektai taip pat yra labai svarbus. Jie svarbus taip pat ir galvojant apie ekonomikos gaivinimą. Dėkuoju. Ačiū. Dar liko užsiregistravę du komiteto <laughs> nariai. Pirmoji Peruanis Perės, po to Sven Gėgoldas, po to suteiksiu žodį pranešėjai, nebent dar iki Pervonš pradedant kalbėti, kas nors užsiregistruos. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už šią progą pasikeisti mintimis su nacionaliniais parlamentais, kai kurie iš e, nacionalinių parlamentų atstovų jau sakė, kad tas procesas, kuris prasidėjo dar prieš krizę, yra labai svarbus. Kasdien mes įsitikinam, jog tai iš tikrųjų svarbus e, procesas, nepriklausomai nuo to, ką daro taryba ar, ar, ar komisija. Mes, mūsų parlamentas ir nacionaliniai parlamentai visą laiką turime apie ką pasikalbėti ir turime kuo pasikeisti, jeigu norim užtikrinti didesnį veiksmingumą. Mane stebina vienas dalykas taryboje. Europos semestras jau egzistuoja ir metiniai susitikimai, e, valstybės narės siunčia metinės reformų programas bei stabilumo ir konvergencijos programas ir tai tampa tam tikrų metų tam tikromis tarybos gairėmis ir e, yra tvirtinamios specifinės rekomendacijos valstybėms. Tačiau čia yra tam, tikro, tam tikros dviprasmybės, kuri galbūt būdinga ir dabartiniams laikams. Mums reikia konkrečių pasiūlymų, kad galėtume greičiau eiti į priekį pranešėjas sakė, kokių santykių mes norim su nacionaliniais parlamentais, kaip norim užtikrinti harmoningą bendradarbiavimą su jais. Ir šiuo požiūriu aš manau, kad e, pirmas tyrimas, pirmoji tyrimo dalis, kuri buvo atlikta e, išorinių e, struktūrų dėl e, Europos e, semestro man pasirodė šiek tiek nuvilinti, tačiau tai, ką dabar turime rankoje, iš tikrųjų yra labai e, naudingas pagrindas, nes tai yra batana požiūris ir mes puikiai matome, kokia yra padėtis nacionalinėse parlamentuose ir remdamėsi tuo galime e, renkti hipotezės e, modeliuodami ateitį. 15 puslapyje, kur kalbama apie supaprastintą Europos semestro funkcionavimo grafiką yra visiškai tuščia eilutė, taip sakant. Ten kalbama apie Europos parlamentą. Turėtų būti. Galbūt taip yra todėl, kad mes nekompetentingi. Mes e, nuo 2004 metų bandom daryti įtaką tarybai, tad aš nežinau, kodėl ta eilutė yra visiškai tuščia. Ir uh, Man atrodo, kad tai, ką mes dabar darome, vis dėlto yra pakankamai svarbu ir turėtų būti į tai atsižvelgiama. Kaip ten bebūtų, aš norėčiau siūlyti kolegams perskaityti e, šią studiją, nes čia yra ir naudingų aspektų daug ir čia yra kalbama apie tai, ko jau yra pasimokyta. Norėčiau e, kaip socialinių reikalų komiteto e, atstovė pasakyti e, štai ką. Norėčiau priminti, jog per Europos semestrą paprastai valstybės narės turi pateikti nacionalinius užimtumo planus. Kai kurios valstybės juos pateikė, kai kurios kitos nepateikė ir komisija nekreipia į tai dėmesio. Tai nėra geras dalykas, nes e, tai reiškia, kad tie, kurie dirba tą darbą, ji dirbo kaip ir, kaip ir veltui. Na, ne visai veltui, tačiau jie negauna jokios informacijos apie savo atliktą darbo kokybę. Ir kita vertus, e, nėra pateikiama pakankamai informacijos apie visas valstybės narės, jeigu kai kurios to nedaro. Manau, kad mes visi turime aiškiai suprasti, ko mes laukiame iš e, š šio vertinimo. Ir turime suprasti, kad ekonominė padėtis yra pablogėjus ir turime čia galvoti apie eurozonos darbo atvarkę. Kita vertus, tai, kas yra rekomenduojama vienai valstybei, gali turėti pasiekmių kitai valstybei. Tas spillover efektas yra toks dalykas, į kurį nepakankamai atsižvelgia komisija. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už jūsų toleranciją. Ačiū. Manau, kad reiktų suskupti, nes e, laikas jau pradeda spausti. Sven Gigold, o paskui vėl Žan Paulis. Like to... Aš tik tai norėčiau pasidalinti kai kuriomis mintimis. Šis pasikeitimas nuomonėmis yra svarbus. Pirmiausia, reaguojant į pervanš pasisakymą, jeigu mokam už studijas, tai turbūt reikėtų paprašyti, kad ir mes būtumėm įtraukti į jas. Brugelse turbūt mes visi kartu su draugais aptarsim tą temą. O rimčiau, kalbant. Manau, kad dabar vykstant šiems procesams pamatėme, kad e, pagrindinė problema yra ta, kad daugelis komisijos rekomendacijų e, vargu ar buvo iš tiesų naudingos. Aišku, yra problemų, nes kai kurios Europos 2020 strategijos temos nėra įtrauktos arba įrašytos, netai, užima netokią svarbę vietą kaip kitos. Pavyzdžiui, reikėtų akcentuoti kovą su skurdu, klimato, švietimo tikslus. Tos temos, turi, to, tie tikslai turi būti gyvendinti labai griežtai. Tačiau daugelis konkrečių komisijos pasiūlymų, bent jau kiek aš galiu spręsti iš valstybių, kurias gerai pažįstu, yra gana racionalius ir naudingos. Be abejonės tą pasakyčiau apie Vokietiją. Realioji problema yra ta, kad neretai praeitų metų rekomendacijos yra visiškai tokios pat, kokios ir teikiamos šiais metais. Ir aš e, labai norėsiu su jumis dar kartą pasteikisti nuomonėmis, kaip jūs galvojat. Vokietijai iš esmės pagrindinės rekomendacijos yra visiškai tokios pačios, niekas nepasikeitė. Deja, Europos komisijos dabar nėra ir ji negalėtų pagrysti, kodėl taip yra. Bet e, reikia pasakyti, kad kai rekomenduojame, pavyzdžiui, kad e, neįgaliųjų žmonių galimybės gauti gerą išsilavinimą, teikiama tokia rekomendacija. Viskas yra keičiama, kiekvienais metais kažkas juda į priekį, kažkas keičiasi, bet komisija pareiškia, kad esminių pokyčių nebuvo. Lygiai tas pats. E, kai kalbame apie didelius mokesčius, mano, pažiūrėjau, regione, e, dėl mokesčių sistemos yra žmonių, kurie nenori dirbti Vokietijoje, nes e, e, Vokietijoje ta sistema nėra koreguojama, nors Vokietija, e, nors komisija sako, kad iš dalies yra kažkas Vokietijoje daroma. Norėčiau paklausti skirtingų valstybių. Kaip Jūs vertinate konkrečius pasiūlymus, kas buvo padaryta, ko nėra padaryta? Būtent tokį darbą mes dabar turėtumėm dirbti. Ir man labai patiko kolegos iš Prancūzijos Senato pastaba, kuris labai aiškiai pasakė, reikėtų detaliau aptarinėti atskiras temas, atskirus dalykus, nes tada diskusija pasidaro turininga. O būtent tai yra reikalinga, kad Europos semestras e, pasitarnautų, atneštų naudos. Taigi visi mes turim daryti savo namų darbus. Europos komisija turi būti griežtesnė, skaidriau turi vertinti, kas ką padarė, kas e, nepakankamai dirbo, kas e, paslėpė darbinius dokumentus. Viskas turi būti labai aišku ir vieša ir mes visi kartu turėtumėm detaliau aptarti konkrečius klausimus. E, lyginant su Lisabono strategija, yra pasiekta nemažai pažangos, o ta pažanga yra reikalinga. Ačiū. Okay, thank you very much. Labai ačiū. O dabar suteiksiu žodį vėl pranešėjui. Nematau, kad dar kas nors norėtų pasisakyti. Todėl prašom žodis Žan-Paul Gozės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, labai dėmesingai klausiausi kalbėtojų, ypač e, mūsų kolegų iš nacionalinių parlamentų. Manau, kad e, Europos semestro procese mes uh, bandom kai ką patikslinti ir darome tai per pranešimus. Ir čia reikėtų taip pat e, pašalinti tam tikrus nuogastavimus. Aš e, pastebėjau, kad yra e, akcentuojama, jog valstybių padėtis yra specifinė ir kad galbūt nereikėtų kad reikėtų paisyti šitų dalykų. Tai be kita ko minėjo švedų kolega kalbėdamas apie atlyginimo indeksavimą. Taip pat e, kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, reikia atsižvelgti į e, tam tikras daugiametes programas. Austrijos kolega apie tai kalbėjo. Europos semestras turi būti, aišku, dinamiškas ir jo metu turi būti pateikiamos rekomendacijos, kad padėtis gerėtų ir kad būtų užtikrinama konvergencija, tai e, pabrėžė Dan, Danijos kolega iš Europos parlamento. Aš e, taip pat galiu konstatuoti, jog daug kolegų verdina šį procesą Tuo pat metu jie pabrėžia būtinybę nacionaliniams parlamentams išlaikyti savo prerogatyvas ir kai kurie iš jų mano, jog reikia giliau pamastyti apie konkurencingumą. Portugalijos kolega pabrėžė šį e, aspektą. Taip pat e, Austrijos kolega pabrėžė, jog reikia geriau pasirinkti priemonės ir jog tai turi būti daroma nacionaliniu lygmeniu. Tai nėra neteisingas požiūris. Tačiau, jeigu mes eisime tik tai tuo keliu, tai tuomet galbūt padarysime prasmės pastangas užtikrinti koordinavimą Europos lygmenių. Jeigu mes e, norime, kad rekomendacijos būtų įgyvendinamos, tai turi būti daroma bendromis pastangomis. Buvo pasakyta, jog galbūt reikėtų konkretesnių diskusijų, rekomendacijos turi būti konkretesnės, kad nebūtų kartojamos įprastinės temos, kad būtų labiau domimasi konkrečiomis ir tikromis problemomis. Ir čia e, e, galbūt reikėtų iš tikrųjų reguliarių susitikimų, siekiant išsiaiškinti, ar užsibrieštų tikslų yra tinkamai siekiama, nes dažnai e, atsitinka taip, kad kai kurios priemonės iš pradžių pasireiškia, pavyzdžiui, nedarbo didėjimu, tad turime galbūt peržiūrėti ir tikslus kai kuriais atvejais ir įsitikinti, ar tie tikslai iš tikrųjų yra logiški. Ir kita vertus, užtikrinti tinkamą koordinavimą. Ir grįžtu prie savo kolegos Marinį minties, kad mes turime užtikrinti uh, reguliarių susitikimų grafiką ir kad jų metu būtų kalbama ne tik apie bendrus dalykus, bet ir apie konkrečius aspektus. Manau, kad šiandieninis e, susitikimas kaip tik tai leido mums pasisakyti apie padėtį ir apibūdinti ją ir pateikti pageidavimus, o paskui mes galėsime eiti ir toliau, kaip pabrėžia e, pirmininkas Marinį, galėsime toliau mąstyti apie e, bendrus reikalus kartu e, Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai. Ir Europos parlamentas, pabrėžiu, čia nenori dominuoti, Europos parlamentas e, veikia savo kompetencijų ribose ir jisai nori tinkamai bendradarbiauti su kolegomis iš nacionalinių parlamentų. Dėkuoju. Thank you very much. Ačiū visiems e, dalyvausiems diskusijoje. Diskusijos tikrai buvo labai naudingos. Mes ateitie ketiname renkti su nacionaliniais parlamentais du didesnio masto renginius. Pirmasis tai yra Europinė savaitė prieš pavasarį vadovų tarybą ir e, antrasis sustikimas bus pavasaros pertraukos, e, panašus į tai, kas vyksta šiandien, siekiant įvertinti Europos semestro priemonės Taigi dėkoju, kad atvykote, kad dalyvaujate diskusijoje. Kaip e, buvo minėta, tikimės ateityje stiprinti tarpusavę santykius ir siekiame didesnių mastų įtraukti Europos parlamentus vykstančius procesus. Komiteto nariams noriu priminti, kad balsavimai numatyti 16 val. 30 min. ir kadangi iki to laiko dar ne visi komiteto nariai susirinks, tai padarysime dešimties minučių pertrauką Okay, right, we're ready to vote on. Kągi, dabar jau turbūt esame visi pasirengę balsuoti dėl MIFER ir MIFED. Pirmiausia, balsuosim dėl reglamento, paskui dėl direktyvos. Markusai, ar nori kalbėti? Ačiū, pana pirmininkė, mėly kolegos. Per pastarosius mėnesius kartu su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais iš kitų frakcijų rengiau tokį balsavimo mm, dokumento tekstą, dėl kurio galbūt bus paprasčiau balsuoti šiandien. To įsitikinsime balsavimo eigoje. Aš šiaip norėjau padėkoti visiems už konstruktyvų bendradarbiavimą ir už galimybę šiandien surinkti šį balsavimą. Ačiū. Thank you. Robert, where have you gone? Oh. Oui. Excusez-moi. Euh, Madame la Présidente, chers collègues. Pone pirmininkė, aš taip pat savo raštu norėčiau padėkoti Markusui ir visiems kitiems šešėliniams pranešėjams už kruopštų darbą. Dabar balsuosime už pateiktą rezultatą. Tas rezultatas yra pakeitimų ir kompromisų forma. Man atrodo, kad kompromisai yra apskritai priimtini. Mano frakcija šiek tiek dvėjojo dėl 24 straipsnio. Dabar galės e, pritarti bendram kompromisui, kurį siūlo e, pranešėjas Markus Ferber. Bet aš noriu pabrėžti, kad mano frakcija nori balsuoti per plenarinį posėdį ir kad mes norim pasilikti teisę arba vieni pateikti pakeitimus, arba kartu su kitais dėl e, tų aspektų, kurie dar galėtų būti patobulinti. Dėkuoju. Ačiū, nematau, kad dar kas nors norėtų kalbėti, todėl galim pradėti balsuoti dėl reglamento. Pirmiausia, išbandome mašinas. Bandomasis balsavimas. Paspauskit savo linksmuosius mygtukus, Markus ir tau reikia. I can't see. All oh, right. Right, there's 42 cards. 42 kortelės įdėtos, 41, 43, 42. Visada atsiranda kažkas, kas įdeda kortelę, bet nebalsuoja. Dabar atrodo, kad jau viskas veikia. Baigime bandomąjį balsavimą. 36 laimingi, 2 ne. Kompromisnis A. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Priimta. Periname prie B kompromiso. Right. This is in, uh... Dvi dalys. Pirma dalis. B kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Antra dalis. Kas už? kas prieš susilaikę priimta. Periname prie C kompromiso. Septintam puslapį bent jau mano variantė. Ar visi randa, radot? Pakeitimas žodžiu. Žaliųjų pasiūlytas. Ar sutinkame su šiuo pakeitimu žodžiu? Puiku. Taigi, balsuokime. Balsuojame dėl e, pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Naujas kompromisinis tekstas. Markusai. Pirmiausiai turėtume balsuoti dėl žaliųjų teikimo pakeitimo, jeigu jam nebus pritarta, tuomet turėtume balsuoti dėl C kompromisinio pakeitimo. Mit, mit Su žodinė pranešėjo pataisu. Okay. So we have an oral amendment. Taigi, žalieji teikia žodinę pataisą, kuri taip pat apima ir... Ne, pirmiausia, balsuome dėl žaliųjų žodinio pakeitimo, kas už, prieš susilaiko atmestą. Dabar balsuojame dėl C kompromisinio pakeitimo. Tačiau pirmą turime atskirai balsuoti dėl pranešėjo teikimo žodinio pakeitimo, kas už prieš susilaiko taip pat atmesta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 32 balsai už, 8 prieš. Mm, kažkas pakeitė savo balsavimo pozicijas. Su rankomis balsavo kitaip, pritarta žodiniam pranešėjo pakeitimui. Dabar tiek kompromisas su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaiko, pritarta. D kompromisus pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. E kompromisas pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. F kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. G kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. H kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta į kompromisinis pakeitimas. Už 14 puslapio viršuje, kas už prieš susilaiko pritarta. J kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. K kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. L kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. M kompromisas už prieš susilaiko pritarta. N kompromisas už prieš susilaiko pritarta. O kompromisas už prieš susilaiko pritarta. P kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Q kompromisas už prieš susilaiko pritarta. R kompromisas už prieš susilaiko pritarta. S kompromisas už prieš susilaiko pritarta. T kompromisas už prieš susilaiko pritarta. U kompromisas už prieš susilaiko pritarta, V kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Dvigubą V. Pirmininkė atsiprašo. E, kompromisas dvigubos V iš dviejų dalių, kas už pirmąją prieš susilaikė pritarta, kas už antrąją prieš susilaikų taip pat pritarta. X kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikų pritarta. Ilgoji kompromisas, kas už Trys žodinės pataisos teikiamos šiam pakeitimui, dėl jų balsuosime. Pirmiausiai dėl Aldė žodinės pataisos, kas už prieš susilaiko atmesta. Antrasis Aldė žodinis pakeitimas už prieš susilaiko taip pat atmesta. Ir trečiasis žaliųjų žodinis pakeitimas už prieš susilaiko taip pat atmesta. Dabar balsuosime dalimis, kas už pirmąją dalį, prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko taip pat pritarta, kas už trečiąją dalį, kas prieš susilaiko taip pat pritarta. Dabar balsuojame dėl e, Z kompromisinio pakeitimo, tačiau pirmiausia balsuosime dėl žodinio pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuojame dėl kompromiso Z, už, prieš, susilaiko, pritarta. Balsuojame dėl AA kompromiso. Kas už prieš susilaiko pritarta. AB kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. AC kompromisas už prieš susilaiko pritarta. AD kompromisas už prieš susilaiko pritarta. AE kompromisus. Pirmiausiai dėl žodinio pakeitimo, kas už, prieš susilaiko pritarta žodinio pakeitimu, balsuojame dėl kompromiso su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaiko pritarta. Kompromisas AF su žodiniu pakeitimu vėl. Pirmiausiai dėl jo balsuojame, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuojame dėl kompromiso su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuojame dėl 759 pakeitimo, kas už prieš susilaiko atmesta. 760, kas už, prieš susilaiko atmesta. AG kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. AH kompromisas, už, prieš susilaiko pritarta. AI kompromisas, už, prieš susilaiko pritarta. AJ kompromisas, už, prieš susilaikų pritarta. A, K kompromisas už prieš susilaikų pritarta. A, L kompromisas už prieš susilaikų pritarta. A, M kompromisas už prieš susilaiko pritarta. A, N kompromisas už prieš susilaiko pritarta. A, O kompromisas už prieš susilaiko pritarta. AP kompromisus už prieš susilaiko pritarta. Jeigu rasiu, tai dėl 97-ojo pakeitimo skelbsiu balsavimą. Pirmiausiai e, pranešė žodinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar 97 pakeitimas žodinė pataisa, kas už, prieš susilaiko pritarta. Kompromisas AQ už, prieš susilaiko pritarta. AR kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. AS kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. AT kompromisas už prieš susilaiko pritarta, AU kompromisas už prieš susilaiko pritarta, AV už prieš susilaiko pritarta, A2 globavė už prieš susilaiko pritarta, AX už prieš susilaiko pritarta. Pasimečiau abecelės, sako pirmininkė, A ilgoji už prieš susilaiko pritarta, A pirmininkė, atsiprašau. Iš dviejų dalių turime balsuoti dėl A, Z, kas už pirmąją dalį. Prieš susilaiko pritarta, antroji dalis, kas už. Prieš susilaiko pritarta. Kompromisas BA, kas už prieš susilaiko pritarta pritarta, BB už prieš susilaiko pritarta, BC už prieš susilaiko pritarta, BD už prieš susilaiką pritarta, BE už prieš susilaiko pritarta, BF e už prieš susilaiko pritarta, BG už prieš susilaiko pritarta, BH už prieš susilaiko pritarta, BI už prieš susilaiko pritarta. BJ už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl dokumento teksto elektroniniu būdu. Galutinis balsavimas. Hang on. Okay, that solves that one. I've still got one too many EPP. Vienu ELP atstovu yra per daug tarp balsuojančių. Žinau, kad jūs entuziastingai remiate Markusą, tačiau galbūt vienas galėtume ištraukti savo balsavimo kortelę. Balsuoti baigime 45 balsai už, ne vienas prieš. Dar kartą balsuokime dėl teisėkūros rezoliucijos elektroniniu būdu. Balsuoti pradame. Sekretariato atstovai užsimiegojo, dar balsuokite. Dar penki kolegos nenubalsavo, trys dar liko, du liko. balsuoti baigiame. 45 balsai už, nei vieno prieš, nei vienas nesusilaikė. Dėkojame, iš karto tęsime balsavimus ir pereikime prie direktyvos. Ar norite kalbėti, tiksliau balsuoti dėl A kompromisinio pakeitimo už prieš susilaiko pritarta? B kompromisas iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, prieš susilaiko pritarta. C kompromisas pakeitimas, jeigu tokį rašau, aštuntame puslapyje, kas už prieš susilaiko pritarta. D kompromisas už prieš susilaiko pritarta. E kompromisas 13 e, puslapyje su žodiniu pakeitimu, dėl kurio pirmiausia balsuojame. GUE frakcija jį teikia, kas už prieš susilaiko atmesta. Balsuojame dėl E kompromiso už prieš susilaiko pritarta. F kompromisas su žodiniu pakeitimu taip pat e, GUE teikia, kas už, prieš, susilaiko atmesta. F kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. G kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. H kompromisas su GUE žodiniu pakeitimu. Pirmiausia, dėl jo balsuojame, kas už prieš susilaiko. Atmesta, balsuojame dėl H kompromiso už prieš susilaiko pritarta. į kompromiso nėra, tai iš karto balsuojame dėl jo kompromiso, kas už prieš susilaiko pritarta, ką kompromisas už prieš susilaiko pritarta. L kompromisas 26 puslapė už prieš susilaiko pritarta, M kompromisas už prieš susilaiko pritarta, N kompromisas su žodinė pataisa pranešėjo kas už prieš susilaiko pritarta. Ir už kompromisą dabar balsuojame, už prieš susilaiko taip pat pritarta. Kompromis. Kompromisas O. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. P kompromisas socialdemokratų pakeitimą žodžiu, pirmiausia dėl jo, kas už, už pakeitimą žodžiu, kas prieš, susilaikė, Priimta. O dabar dar vienas pakeitimas žodžiu Alde frakcijos. Balsuojame dėl Alde pakeitimo žodžių. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinkime. Yra dar vienas pakeitimas žodžių, kurį teikia žalieji. Kas už jį, kas prieš, susilaikė, atmesta. O dabar padaliname į dvi dalis. Dėl kompromiso pirmos dalies, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas Q. 37 puslapis mano tekste. Q kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Kompromisas R. 40 puslapį yra R kompromisas. Kas už? Noriu, kad visi susirastų, kas už, kas prieš susilaikė priimta. S kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. T kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. U kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. V kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas dviguba V, kas už, prieš susilaikė priimta. X kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Y kompromisas su pakeitimu žodžiu, kuris teikia guė, e, kas už, Kas už pakeitimą žodžiu, kas prieš susilaikė atmesta. Tariau kompromisas su be pakeitimų už prieš susilaikę priimta. Z kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. AA kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. Kompromisas AB, kas už prieš susilaikę priimta. Kompromisas AC, dvi dalys. Pirma dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Antra dalis už prieš susilaikė priimta. AD kompromisas. Aš nežinau, kiek jūs turite e, puslapių, bet e, mano 51-ame. Kas už prieš susilaikė priimta. E, AE. Kas už prieš susilaikė priimta. AG, kas už, prieš susilaikė priimta. AH, dvi dalys. Pirma dalis. Ar trys čia dalys, ne tik trys dalys, dėl pirmos dalies, kas už, prieš susilaikė priimta. Antra dalis už, prieš susilaikė priimta. Trečia dalis už, prieš susilaikė priimta. A, į kompromisas 58 puslapyje, kas už prieš susilaikė priimta. AJ, kas už prieš susilaikė priimta. AKK, kas už prieš susilaikė priimta. AL, kas už prieš susilaikė priimta. AM kompromisnis, kas už prieš susilaikė priimta. AN Pirmiausia, kaip žinia, tai yra pateiktas pakeitimas žodžių, kurį teikia socialdemokratai, kas už prieš sulaikė priimtas pakeitimas žodžių. Ir periname Dar vienas yra. Ne viskas kartu surašyta. Aš maniau, kad dėl visko balsam iš karto, sako pirmininkė. Bet nesiskūskit, jau dėl abiejų balsavom ir prieimėm. Nebent jūs skaičiuojat ir vienu tašku laimėjat. AM su visais, su abiem pakeitimais žodžiu, kas už, prieš susilaikė priimta. AO kompromisas. 67 puslapis. AO. Kas už, prieš susilaikė priimta. AP kompromisas. 70 puslapis. Kas už, prieš susilaikė priimta. AQ, kas už prieš susilaikė priimta, AR už prieš susilaikė priimta, AS, kas už prieš susilaikė priimta, AT už prieš susilaikė priimta, AU už prieš susilaikė priimta, ADV už prieš susilaikė priimta, AD, A2V už prieš susilaikę priimta. AX, kas už prieš susilaikę priimta. AY už prieš susilaikę priimta. AZ už prieš susilaikę priimta. Kompromisas BA, kas už prieš susilaikę priimta. BB kompromisas už prieš susilaikę priimta. BC kas už prieš susilaikę priimta. BD už prieš susilaikę priimta. BE už prieš susilaikę priimta. BF už prieš susilaikę priimta. BIG už prieš susilaikę priimta. BH už prieš susilaikę priimta. BI už prieš susilaikę priimta. BJ už prieš susilaikę priimta. BK už prieš pirmininkė grįžta yra pakeitimas žodžiu pranešėjo, kas už prieš susilaikę priimta. BK kompromisnis su pakeitimu, kas už prieš susilaikę priimta. BL. Verčiu puslapį BL, kas už prieš susilaikę priimta. BM už prieš susilaikę priimta. BN už prieš susilaikę priimta. Pradedu pasimesti, sako pirmininkė BO, už prieš susilaikę priimta. BP už prieš susilaikę priimta. BQ už prieš susilaikę priimta. 220 pakeitimas įeina. Trečias atsiimtas. Taigi periname prie BR, kas už prieš susilaikę priimta. BS su pakeitimu žodžiu, kurį teikia pranešėjas. Už prieš susilaikę priimta. BS su pakeitimu žodžiu, kas už prieš susilaikę priimta priimta. BT, kas už prieš susilaikė priimta. BU, kas už prieš susilaikė priimta. BV, už prieš susilaikė priimta. BW, už prieš susilaikė priimta. BX, už prieš susilaikė priimta. BY už prieš susilaikė priimta. BZ už prieš keturis. CA už prieš susilaikę priimta. CB už prieš susilaikę priimta. CC už prieš susilaikę priimta. CD už prieš susilaikę priimta. CE už prieš susilaikę priimta. CF už prieš susilaikę priimta. CG už prieš susilaikę priimta. CH. Balsavimas dviem dalimis e, dėl pirmosios CH kompromiso dalies, kas už prieš susilaikė priimta. Antra dalis už prieš susilaikė priimta Priimta. E, CI, kas už, prieš susilaikė priimta. CJ, už, prieš susilaikė priimta. CK, už, prieš susilaikė priimta. CL, kas už, prieš susilaikė priimta. CM, už, prieš susilaikė priimta. CN už prieš susilaikė priimta. CO už prieš susilaikė priimta. CP už prieš susilaikė priimta. CQ už prieš susilaikė priimta. CR už prieš susilaikė. Atsiprašau, pirmininkė, dvi dalis. Pirma dalis už prieš susilaikė priimta, antra dalis už, prieš susilaikė priimta. CS, kas už, prieš susilaikė priimta. CT, už, prieš susilaikė priimta. O dabar balsuojame dėl teksto su pakeitimais. Balsuojame. Ar jau visi balsavote? Baigėme balsuoti. 44 už, niekas prieš, niekas nesusilaikė. Balsavimas dėl teisėkrus rezoliucijos. Dar vienas žmogus turi balsuoti. Dar vienam liko balsuoti. Baigėme balsuoti. 44 už, niekas prieš, niekas nesusilaikė. Markusai, ar nori pasisakyti? Ganz herzlich bedanken. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti, nes e, iki paskutinės minutės buvo sunku tikėtis, kad taip vieningai komitetas pritars šiam dokumentui, tačiau džiugu konstatuoti, kad komitetas laikosi pozicijos dėl būtinybės apsaugoti mokesčių mokėtojus, vartotojus, dėl būtinybės taikyti griežtesnius reikalavimus ir taisyklės. Dabar galėsime pradėti rimtas darybas su taryba ir jeigu taryba pritars mūsų reikalavimams, tai jos galės greitai baigtis. Taigi būtų prasminga dabar, kad ir e, E, plenarinėje sesijoje būtų didelė dauguma šis pranešimas patvirtintas, galbūt netgi spalio mėnesį, kad po to galėtume pradėti dėrybas su ministrų taryba. Pirmininkė, ačiū. Robertas pritarė, Olė dar paprašė žodžio. Ačiū pirmininkė. Aš e, taip pat norėčiau įvertinti Markuso ir kitų šešėlinių pranešėjų darbą pakankamai aukštai. Alde frakcijos vardu labai džiaugiuosi, kad šį kartą mes priklausome daugumai. Labai ačiū. Pirmininkė, ačiū labai. Manau, jog sutarėme, kad kuomet bus įtrauktas šis klausimas į plenarinės sesijos darbo tvarkė, tai Atitinkamai balsuosime sekretariato, paprašysime, kad būtų stengiamas įtraukti šį klausimą į spalio mėnesio plenarinės sesijos darbo atvarkę. Dar kažkur liko vienas pranešimas, dėl kurio balsuoti. Ar tai yra mano balsavimo sąrašas? Taip, tai yra jūsų balsavimo sąrašas. Tad dabar pereiname prie Sampo Tero pranešimo dėl integruotos Europos mokėjimo kortelė interneto mobiliojo telefonų rinkos kūrimo. Ar galime pradėti? Kolegos tyliai išeina iš salės. Pirmas. 20 pakeitimas už. Ne visi pakelia. Prieš susilaiko primta. 21 už. Galbūt galime iki 28 už visus pakeitimus balsuoti kartu. Nuo 21 iki 28. Aš e, manau, kad galėtume balsuoti nuo 21 iki 28. Kas už? Dvidešimt pirmas už prieš susilaiko priimta. 22 už prieš susilaiko priimta. 23 už prieš susilaiko priimta. 24 už prieš susilaiko priimta. 25 už prieš susilaiko priimta. 27 už prieš susilaiko priimta. 28 už prieš susilaiko priimta. 29 už prieš susilaiko priimta priimta. Kompromisas A už prieš susilaiko priimta. Imko 1 už prieš susilaiko priimta. Imko 2 už prieš susilaiko priimta. Imko 3 už prieš susilaiko priimta. Imko 6 už prieš susilaiko priimta. Imko 9 už, prieš, susilaiko, priimta. B kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 38 už, prieš, susilaiko, priimta. 39 už, prieš, susilaiko. Gal galime pastikrinti dėl 39 elektroniniu būdu. Pradedame. visi jau baigė, baigėme balsuoti. 26 už, 17 prieš, priimta. Be abejonės, 40 už, prieš, susilaiko, priimta. 42 už, prieš, susilaiko, man atrodo, kad priimta. Pasitikrinkime, pradedame. Ar visi jau baigė balsuoti? Baigiame balsavimą. 26 už, 15 prieš priimta. 43 už, prieš susilaiko priimta. 44 už, prieš susilaiko priimta. 46 už, prieš susilaiko priimta atrodo, kad priimta, tačiau pastikrinkime. Baigiame balsuoti. Priimta 22 už 21 prieš. Kartais man pavyksta nuspėti. 47 už prieš susilaiko priimta. 45 už prieš susilaiko priimta. C kompromisas už prieš susilaiko priimta. Imko 5 už prieš susilaiko priimta, imko 18 už prieš susilaiko priimta, imko 20 už prieš susilaiko priimta, imko 21 už prieš susilaiko priimta. 154 už prieš susilaiko priimta, 148 už prieš susilaiko priimta, dekompromisas už prieš susilaiko priimta. 59 už 59 pakeitimas. Imko 14. Ne, jūs. Gerai, balsuokime dėl 59. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Turbūt Jis labiau patiks Imko 14. Už, prieš, susilaiko, primta. 58, man atrodo, kad jisai derimas 59. Už, prieš, susilaiko, primta. 60. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Imko 15. Už. Prieš. Imko 15. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. E kompromisas. Dvi dalis už pirmąją dalį. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta priimta. Pasitikrinkime, bet man atrodo, kad priimta. 20, turbūt bus kaip 22 prieš, už, 21 prieš. 21 už, 21 prieš iš tikrųjų. 69. Kompromisas F. Kompromisas F už, prieš, susilaiko priimta. 69 už, prieš, susilaiko priimta. 70 už, prieš, susilaiko priimta. 71 už, prieš, susilaiko priimta. G kompromisas, 3 dalis, pirmoji dalis. Už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko priimta. Trečioji dalis. Gerai, pasitikrinkime dėl antros. Baigiame. 21 už 22 prieš. Trečioji dalis. Už. Prieš. Susilaiko ar galime pastikrinti dėl trečiosios dalies, nes ne visų rankas mačiau arba nekėlė. Trečioji dalis kompromisas G. Baigiam balsuoti. Atmesta 20 už 23 prieš. Aštuoniasdešimt antras pakeitimas už prieš 62 už, prieš, susilaiko, priimta. 83 už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Galbūt bus kitoks santykis balsausio. Baigiame. Atmesta 20 už 23 prieš. 84 už prieš susilaiko priimta. H kompromisas. Daug dalių. Pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko. Man atrodo, kad atmesta. Bet pastikrinsime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. 17 už 26 prieš. Trečioji dalis už. Prieš. Susilaiko. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime dar kartą. Baigiame. Priimta. 22 už 21 prieš. Ir ketvirtoji dalis už prieš susilaiko. Turbūt pastikrinsime vėl elektroninį būdu. Baigiame 22 už 21 prieš. Taip, to, toks pats santykis kaip ir prieš tai. Dabar 96 už prieš susilaiko priimta. 98 už prieš 98. Ar aš praleidau? 97 buvo toks pat. Identiškai. 99 už prieš susilaiko. Pasitikrinsime dėl 99. Baigiame. Atmesta. 21 už 22 prieš. Pirmas kompromisas į. Už prieš susilaiko primta. 104. Už prieš susilaiko. Atrodo, kad teks pastikrinti. Dėl 104. Baigiame balsuoti. Dar vieną auką balsuotoją. 21 už, 21 prieš. J kompromisas už, prieš susilaiko. Priimta. K kompromisas už, prieš susilaiko priimta. L kompromisas už, prieš susilaiko priimta. M kompromisas dvi dalis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Dabar imko 19. U, už, prieš, susilaiko priimta. 120 pakeitimas už, prieš, Kas už? Prieš? Susilaiko? Ar galime pasitikrinti dėl 120? Ar visi jau baigė? Baigėme balsuoti. Priimta 22 už, 21 prieš. N kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 127 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. Imko 11 už, prieš susilaiko priimta. 61 už, prieš susilaiko priimta. 126 už, prieš susilaiko priimta. Kompromisas O už, prieš susilaiko priimta. Kompromisas P už, prieš susilaiko priimta. Kompromisas Q už, prieš susilaiko priimta. Kompromisas ER už prieš susilaiko priimta. Kompromisas S už prieš susilaiko priimta. 149 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 150 už prieš susilaiko priimta. 151 už prieš susilaiko priimta. 25 dalis už, prieš, susilaiko priimta. Įtrauka 14. Už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas T. Už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas. Už, prieš, susilaiko. Turime pastikrinti dėl ketvirtojo. Baigiame. Priimta 22 už 21 prieš. Penktas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Originalus tekstas be už prieš susilaiko priimta. Konstatuojamoji C dalis už prieš susilaiko priimta. Šeštas už prieš susilaiko atmesta. Septintas už prieš susilaiko. Primta. U kompromisas už prieš susilaiko. Primta. Kompromisas V už prieš susilaiko. Priimta. Keturioliktas už prieš susilaiko. Priimta. Kompromisas W už prieš susilaiko. Priimta. 16 už, prieš susilaiko priimta. Turėjau galvoje 18, ne 16. 16 gal šito nėra. 16 tai yra puslapio apačioje. Tad e, ne į tą vietą žiūrėjau. 17 už, prieš, susilaiko priimta. Dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais, darytis elektroniniu būdu. Ar visi jau balsavo? Baigiame. Priimta. 21 už, niekas nebalsuoja prieš, 22 susilaikė. Tačiau tai reiškia, kad priimta vis dėlto. Visiems Dėkoju, ačiū pranešėjui. Nėra punkto kiti klausimai. Kitas posėdis spalio 8 dieną.